Taigi balsavimą baigiame, o dabar bus balsų paaiškinimai. Palauksiu keletą sekundžių, leisiu norintiems išeiti iš šios salės. Allora, mentre i colleghi non interessati escono dall'aula. Prašyčiau kolegas, kurie nežada aiškintis dėl balsavimo, išeiti iš salės, tą padaryti tyliai ir mes pradėsime pasiaiškinimu dėl balsavimo procedūrą. Pagal 106 darbo tvarkos taisyklę E, pirmas punktas Europos pristaikymo prie globalizacijos kultūrinių fondo lėšų. Europos dėl glifosato veiklosios medžiagos glifosato patvirtimo galiojimo atnaujinimo. Ačiū pirmininkė. Komisijos pasiūlymas negerbė pagrindinio principo, taip pat viešasis interesas turėtų būti svarbiausias balsuojant dėl tokio klausimo. Todėl reikia paviešinti Monsantos e, tyrimus, buvo, e, kurie buvo pag, e, pagrindas komisijos nuomoniai paruošti. Tačiau mes nežinome, kaip toliau viskas vyks. Šitas tyrimas yra viešas ir aš ne šiaip savo sugalvojau, kad jis turi būti e, pateiktas pagal, remiuosi 19 straipsnių, komisaras yra įpareigotas mūsų pažinyti su visais padariniais, jisai negali elgtis tiesiog savo nuožiūrą e, šita rezoliucija yra absurdiška, negalima atnaujinti dar septyneriems metams šios medžiagos nu, leidimo šią medžiagą naudoti. Buvo tiesiog absurdiška, kad mes balsavome dėl šios rezoliucijos, nes ši medžiaga kenksminga visų sveikatai. Pirmininkas, prašau išeinančių netriukšmauti, tai parodysite savo pagarbą kalbantiesiems. Pono Demis Meker nėra, dabar ponė Lopės Bermecho. Ar ji yra? Taip, minutė. Ačiū pirmininkė. Buvo painiojama, paimamos diskusijos. E, tie, kurie kritikavo, atrodo, kad jie pasisako prieš mokslą ir progresą. Tačiau ekspertų nuomonė, pavyzdžiui, e, vėžio tyrimų centras e, pasakė, kad glisofatas yra greičiausiai sukeliantis vėžį e, komisija negali leisti automatiškai vartoti, naudoti šitą, šitą medžiagą. Negali įmonės e, Monsanto ir jų darbo, darbo principo Mm, remti labiau negu e, visuomenės e, teisės į sveikatą. Labai gaila, kad taip komisija pasielgė, tuo labiau, kai kai kurios šalis uždraudė naudoti šį, e, šią medžiagą. Mes savo vadovavimuose mm, savivaldybėse glifosatą pakeitėme kitomis medžiagomis, kurios mažiau teršia. Mes rodėme, kad yra alternatyvų. Mes nesitaksime su bet kokiu argumentu, kad būtų įteisinta e, kenksminga medžiaga. Tikrai nebalsuosime už tai. Pane Ford, e, rytų Anglija yra tas regionas, kuris labai sunerimęs. Daug elektroninio pašto žinčių gavau iš ūkininkų apie glifo, dėl glifosato, taip vadinamo Roundup produkto. Tai yra vienintelis produktas, kuris leidžia kovoti su pikdžolėmis ir tokiu būdu pagerinama dir, dirbožėmio kokybė ir tai yra labai svarbu siekiant išsaugoti kviečių, miežių ir kitų kultūrų derlingumą. Jeigu atsisakysime glifosato, tai nukentės derlius ir našumas. Dėl to mes turime pasirūpinti, kad ūkininkai augintų maistą augančiam gyventojų skaičiui, kad glifosatas nebūtų laikomas prabanga, bet esminių dalykų. Mokslininkai teigia, kad produktas nėra kancerogeninis žmonėms, tačiau žmonės yra sunerime ir svarbu, kad būtų toliau tęsiami moksliniai tyrimai Socialistai, parlamentarai bandė vis tiek reikalauti, kad nedelsiant būtų uždrausta ši medžiaga, aš nesutinku. Aš manau, kad turime leisti ūkininkams ir mokslininkams atlikti savo darbą, o šis balsavimas suteikia jiems laiko priimti visapusiškesnį sprendimą. Dėkoju. Po, Dornano. Ačiū, ponė pirmininkė. Šalia šio prieštaravimo aš irgi pateikiau pasiūlymą NF frakcijos vardu prieštaravimą dėl glifosatų leidimų atnaujinimo. Tai yra iniciatyva, kuriai nepritarė kitos frakcijos, kurioms buvo primtinesnis bendras tekstas. Tačiau šiandieną matome, kad egzistuoja didžiulis didžiuliai skirtumai tarp politinių frakcijų. Taigi aš norėčiau, kad Europos komisija neviršytų savo įgaliojimų ir nesiūlytų atnaujinti leidimų glifosatams dėl kelių priežasčių. Tarptautinio mokslinio tyrimų, vėžio mokslinio tyrimų centras įspėja apie šį produktą, kuris galimai yra kancerogeninis ir kurį randama, randame visur. Taigi Europos komisija turi tapti tarpininkė šiuo atveju ir nėra priimtina, kad yra prailginamas terminas galiojimo tokių produktų, kurie yra toksiški. Taigi labai svarbu, kad būtų išsklaidytos visos abejonės ir matome, kad šiandieninis tekstas nėra priimtinas. Dėkoju, Torės Martinės. Minutė. Mes balsavome prieš, nes pakeitimai, kurie buvo priim, pri, patvirtinti, neatspindi diskusijų su, ko, su komitete. Blogai, kad septynės metams patvirtinamas leidimas naudoti šią medžiagą. Podemos partija reikalauja, kad vadovautumėsi. E, vadovautumėmės tokiu principu, kad reikia apsaugoti žmogaus sveikatą. Yra mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad ši medžiaga yra kancerogeni. Kita vertus, mes manome, kad e, pasaulinė maisto organizacija turi kitų, e, kitų paskatų ir siekia kitų tikslų. Mes negalime leisti, kad Europoje būtų naudojama tokia medžiaga, kuri naudojama kaip traša ir galų gale mes ją valgome su maisto, maisto produktais. Be to e, mūsų žemdirbiai rizikuoja naudodami šitą medžiagą. Negalime žaisti su savo piliečių sveikata, ponas Jar. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, kai politikoje e, mes sutarėme dėl tam tikros procedūros, reikia iki pabaigos ir e, vadovauti šią procedūrą. Mes turime mokslinių tyrimų ir pavedėm, padavėme, pavedėme tam tikriams mokslinėms institucijoms tirti e, šios, šią medžiagą ir jos ištyrė, ištyrė ir manau, kad mūsų Europos parlamento sprendimas e, eina koja kojon su šiais, su, su moksliniais tyrimais. Dar septyneriems metams buvo patvirtintas leidimas. Mes norime tiksliau ištirti šių medžiagų e, poveikį ir žinoti, kaip jie veikia ir kaip jo, jų vartojimą kontroliuoti. Manau, kad šitas kompromisas yra teisingas, sprendimas yra teisingas ir mes pasiremėme mokslininkų e, tyrimų rezultatais. Dėkoju. E, ponas Rys, minutė. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš E, e, manau, kad šiandien matome apip, apipilnę stiklinę. Ir e, labai puiku, kad šiandien tarėme ne glifosato leidimų atnaunimui 15 metų, kaip pradžioj siūlė Europos komisija. Ir aš esu viena iš rezoliucijos autorių ir aš manau, kad mūsų parlamentas piliečiams aiškiai parodė, kad mes pritarėme inovacijoms, žemės ūkio vykdomai praktikai, tačiau bet bet kuriuo atveju mes, politikai, privalome rinktis ir jeigu mokslininkai neapsisprendžia, ekspertai, kurie turi mums pateikti tos informacijos, nesutarė, taigi parlamentas šiuo atveju tik tai gali nusiųsti aišku signalą ir mes tarėme ne maksimaliam leidimų galiojimo atnaunimo laikotarpiu, tai yra 15 metų. Ir kalbame apie penkerius metus ir nurodome, kad Europos komisija turi atlikti iš naujo savo namų darbus ir mes siūlome naują tekstą. Komisija turi pasiūlyti naują tekstą valstybėms narėms ir jos galiausiai galėtų tada priimti savo sprendimą. Ačiū, ponas Pospišil. Vieną minutę, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi balsavau prieš komisijos pasiūlymą atnaujinti leidimo galiojimą 15 metų. Ir esu įsitikinęs, kad kai gausime aiškius mokslinius įrodymus, kai bus e, dabar abejojama, kad tai yra gera cheminė medžiaga, tai mes negalime būti neatsakingi ir pritarti leidimo galiojimo pratesimui. Mes turime aiškius rezultatus iš atitinkamo komiteto, kuris uh, tyria kancerogeninės įvairių medžiagų ypatybės ir buvo ten aiškiai pasakyta, kad ši medžiaga gali ir tikriausiai yra kancerogeninė žmonėms. Taigi mes žaidžiame žaidimus su piliečių sveikata. Ir manau, kad e, puiku, kad komisija negalės atnaujinti leidimo galiojimą visiems 15 metų. Kaputo. Ačiū pirmininkė, kai yra būkštaimų dėl kancerogeninių savybių ar endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kalbant apie glifosatus, aš manau, kad komisija negali išduoti e, leidimų, nes atsargumo principas turi čia būti pats svarbiausias. ES turi pasirūpinti piliečių sveikata. Ir tai, kad mums teko prieštaravimą e, pateikti čia parlamente, tai reiškia, kažkas neveikia sprendimų prieimimo procedūroje. Glifocitas yra klasifikuojamas pasaulyje sveikatos organizacijos kaip galimai kancerogenė medžiaga. Ir Prancūzijos aplinkosaugos organizacijos neseniai išsakė savo uh, būkštavimus, būtent, kad tam tikri glifosat, glifosato mišiniai su kitomis medžiagomis gali sukelti didžiulę riziką ir piliečiams, ir žemės ūkio darbuotojams. Prancūzija nusprendė uždrausti glifosatus, jų tiksliau mišinius su kitais pidžolės, žud, kitomis pidžolės žudančiomis medžiagomis, nes tai kelia pavojų sveikatai. Nepaisant komisijos ketinimų išplėsti, vis tiek, nepaisant to, komisija ketina išplėsti leidimo galiojimą ir patesti jį Ir aš manau, kad reikia atlikti nepriklausomą glifosato tyrimą, remiantis visais turimais moksliniais e, įrodymais ir pažiūrėti, kokį poveikį tai turi žmogaus hormonų sistemai. Pone Eve, vieną minutę. Dėkoju. Europos parlamentas turėjo galimybę išsakyti stiprią politinę poziciją prieš glifosito, glifosato leidimo atnaujinimą. Glifosatas, manoma, yra karcinogenas. Žinome, kad komisija kaip vykdančioji institucija gali priimti teisės aktus, nuostatas autonomiškai, tačiau svarbu, kad šis parlamentas pasisakytų Penkių žvaigždučių judėjimas daugiau, garsiausiai pasisakė e, prieštaraudamas tam ir yra daug pakeitimų, e, dėl, e, prieš kuriuos turėjome nubalsuoti. Tai pakeitė mūsų poziciją dėl pratesimo dar septyniems e, metams. E, mes negalime e, leisti, kad, komisijai, kad piliečiai ne, taip nepasitikėtų komisiją. Po, ponas Keli, dėkoju. Manau, kompromisas yra protingas. Mes galime šiuo konkrečiu metu pasakyti, kad nebūtų protinga visiškai uh, uždrausti glifosatą, nes uh, tyri, uh, įrodymai nėra labai uh, tvirti ir sakyti, kad konservogeniška neturint įrodymų yra neprotinga atidėti, uh, uždrausti. Uh, Glifosatą. Yra daug aspektų. Dabar PSO teikia e, išvadas dėl to. Tad mes turime pirmiausia visiškai įsitikinti, ar šitas produktas yra e, saugus žmogui ir ar gali, jis gali patekti į maisto grandinę. Manau, kad yra protingas sprendimas. Dabar ūkininkai galės toliau tęsti savo darbą, nes kitaip e, jie turėtų nutraukti savo veiklą. Tai tikrai, būtų tikrai žlugdantis elementas. Ir pirmiausia, turime įsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų ir tada e, turime užtikrinti, kad e, mūsų piliečiai, gaudami šitą medžiagą kartu su savo maistu, e, būtų apsaugoti. Ačiū. E, vieną minutę, ponas Mamkins. Pone pirmininkė, viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad glifosatas e, nėra selektyvus, jis e, žudo ne tik pikdžiolės, bet ir e, dumblius, gryb, grybus ir visus kitus gyvus būvius, o tai blogai biologiniai vairoviai. Sutinku su tuo, kad komisijos projektas nenumato, žmogaus sveikatos apsaugos. Tačiau taip pat pritariu, jog yra būtina rasti, parengti e, greitą e, tyrimą dėl to, ar glifosatas kancerogeninis ir ar gali įtakoti endokrininę sistemą. Atsižvelgdamas į tai aš balsavau prieš glifosatą ir prašau komisijos paskelbti duomenis kuriais remiantis buvo atnaujintas leidimas. Ačiū, ponas Tarabela, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavome už šį parlamento prieštaravimą dėl um, leidimo atnaujinimo, kurį siūlė Europos komisija. Tai yra pavojinga medžiaga ir siūloma buvo atnaujinti jos galiojimą 15 metų. Tai nėra atsakinga. Ir mes šiandien nusintėme labai svarbų signalą pasakėme, kad negalima štai taip paimti ir pratesti to termino. 15 metų, kai kalba eina apie pavojingą medžiagą. Taip pat e, draudžiame mišinius, kur įrodyta, kad poveikis dar baisesnis. Tačiau apgailestauju, kad 11 pakeitimo reikalavo EPP frakcija, kur yra numatytas pratesimas septyneriems metams. Tai mes kaip ir bandėme perbristi upę, bet vidurie sustojome. Uh, mes turėjome nusisti kur kas aiškesnį ir stipresnį signalą. Ir dėl to galiausiai Belgijos socialistai susilaikė, balsuodami dėl šios rezoliucijos, rodė, kad nori ryštingai kovoti. Ir apgailestavome, kad mūsų signalas sumenko šiandieną dėl tokio rezultato. Ačiū, ponas Polčiak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pripažinti, kad Mano nuomonė šiuo klausimu formavosi laikui bėgant ir gal pasikeitė nuo praeito karto. Dėl to aš leidau savo kritikuoti komisarą, dėl to, kad jis nepateikė mums pakankamai mokslinių duomenų. Kita vertus, ūkininkai man paaiškino, kad viena vertus glifosatas gali būti kancerogeninis, kita vertus tas pats yra pasakytina ir apie emisijas iš automobilių ir automobilių mes dėl to juk neuždraudėme. Tai dėl to aš pritariu kompromisiniam pasiūlymui, kuris buvo pateiktas šiame parlamente ir kuriam buvo pritarta. Taip pat aš pakeičiau savo nuomonę nuo ankstesnio mano pasakymo plenarnėme posėdėje, kai tinkamai išanalizavau ūkininkų nuomonę. Aš manau, svarbu yra tai, kad tas septyniarių metų laikotarpis būtų naudojamas studijoms, analizuojant ne tik glifosatą, bet ir 500, derivat, 500 išvestinių medžiagų. Dėkuoju, tai buvo paskutinis kalbėtojas dėl glifosato rezoliucijos, dabar perinėme prie kalnietės pranešimo. Ponas e, Movai, e, vieną minutę. Pone Morvai, dėkuoju, e, gerbiami Europos piliečiai. Turėtumėte žinoti, kas vyksta Briuselėje, Strasbūrė. Vyksta agresija prieš tautas ir tautų suverenitetą. Šis pranešimas yra pati agresyviausia ataka prieš tas vertybės. 23 punkte matote, kad daugia šalė globali valdysena turėtų būti sustiprinta. Toks yra toks tikslas. Aš norėčiau pateikti Jums daugiau pavyzdžių per šią vieną minutę. Tikslas yra skatinti e, laisvą priekybą ir investicijas visur, taip pat prieiga prie rinkų, aišku, nesmulkiam ir neverslui, ir apsaugoti globalios finansų sistemos stabilumą. Aš cituoju. Visos sutartys dėl energijos tiekimo siekianties pasirašyti, ES turėtų turėti kompetenciją. ir nacionalinio lygmens atskira gynyba taip pat turėtų būti e, nudraukta. Ponas Jar, dėkoju. E, iš principo e, Dėl keturių dalykų norėčiau pasakyti. Visų pirma, dėl Europos valstybių apsaugos labai svarbu, kad būtų užtikrinta ES strateginė autonomija, kad būtų sustiprinti mūsų gebėjimai. Toliau labai svarbu stabilizuoti mūsų kaiminystės politiką su e, Europa. Taip pat trečia, Europa turėtų stengti E, tapti taisyklių nustatytoje, tai reiškia, mes turime ne tik stebėti, bet ir aktyviai e, vis, viską įtakoti. Ir ketvirta, ketvirtas punktas, kuris man atrodo labai e, įdomus, mes kalbame apie peržiūros straipsnį, kuris turi būti įvestas kas, kas penkis metus kartu su nacionaliniais parlamentais ir piliečiais. Turėtume aptarti uh, kaip turėtume dirbti šios rytyje toliau. Manau, kad geras pranešė, pranešimas, todėl aš už jį balsavau. Ačiū. E, dėkoju. Pone Pospišil, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Aš balsavau už, nors kai kurios idėjos kuriuose buvo kalbama apie ES gynybos pajėgumus, buvo tikrai teisingos. Pavyzdžiui, sakoma, kad JAV turi būti mūsų pagrindinis sąjungininkas ir kad NATO taip pat turi atlikti savo vaidmenį. Kad kai mes kreipsimės į valstybės narės, jos jos bus raginamos padidinti savo e, išlaidas gynybai 2,5 procento e, BVP. Teisingai, mes negalime sakyti, kad gynyba visiškai su mumis nesusijusi ir mes galime e, leisti pinigus kitiems dalykams užuot vietoj gynybos. Kita vertus, aš abejoju dėl bendros gynybos E, sąjungos. Manau, kad geriau bendradarbiauti su NATO, o ne kurti kažkokią paralelinę struktūrą. Pan, ponas Mamkins. Ačiū pirmininkė. Aš net nežinau, ką manyti. Viena vertus, aišku, kad Europos Sąjungoje jau dešimtmečius buvo akivaizdu, kad ES yra svarbus veikėjas pasaulio scenoje. Čia kalbame apie e, karinių įsipareigojimų iš NATO pusės ir ES susikirtimą. Manau, kad e, potencialas nėra pakankamai išnaudojamas. Kita vertus, Mes turime 2 procentus BVP skirti kariniams tikslams, mes stipriname santykius su Junktinėm Amerikos valstijom, nes manome, kad e, mums kyla grėsmė iš, iš rytų, nacionalistai mėgsta apie tai išnekėti. Todėl aš gana pasimetęs balsavau prieš šį pranešimą, nes manau, kad jis nebuvo gerai paruoštas. Ačiū. Dėkoju dabar ponas Polčiak minutė. Ačiū pirmininkė. Aš palaikiau šį pranešimą dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, manau, kad E, platesnės Europos kaiminystės savoka yra geresnė, gera. Mes neturėtume manyti, kad visos kaiminės gali tapti ES narėmis. Todėl reikia stiprinti platesnės kaiminystės savoką, net jeigu šalis artimiausių metų negalės tapti e, mūsų sąjungos nare. Ir šitame dokumente ši savoka yra puikiai e, apibriešta. Taip pat manau, kad mums reikia sustiprinti ir pagilinti apsaugos strategiją e, ir stiprinti gynybos ir apsaugos struktūras. Mes turime Berlynas 1, Berlynas 2 ir naudodamis ir mm, pagal šios susitarimus ES gali naudotis NATO pajėgumais, bet vis tiek ateityje mes turime turėti savo atitinkamas institucijas. Ačiū. Pane James, minutė. Šiandien yra daug kalbama apie Europos Sąjungą, apie tai, kad Europos Sąjunga turėtų sukurti savo mm, karinius, tam, karinės tam tikras institucijas. Labai stebiuosi šiuo sprendimu. Ir tai, kad šiandien apie tai kalbama taip mažai laikui likus dėl Junktinės karalystės, e, e, karalystės referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje. E, balsuoju prieš bet kokį Europos Sąjungą sąjungos e, ketinimas e, kurti savo gynybos struktūras. Manau, kad tai yra suvereni kiekvienos valstybės teisė. Aš nepalaikau bet kokių ambicijų ar tikslų iš ES pusės imtis kontrolės ir bendrų veiksmų šioje srityje. Ačiū, ponė Mokovei. Ačiū, ponė pirmininkė. 2013 metais Europos taryb, vadovų taryba užsibrėžė, lab, nu, nurodė labai aiškius uždavinius Europos komisijai. Pirmiausia, globalus viešų pirkimų e, globali sistema e, gynybos rytyje, taip pat e, gynybos pajėgumų kūrimas ir galiausiai viešieji pirkimai saugumo ir gynybos srityje. Galiausiai komisija neįgyvendino šių užduočių ir dėl to tai kainavo žmonių gyvybės. Europos armija turi tapti realybę kuo galima greičiau. Yra būtina sustiprinti ES ir NATO partnerystę ir užpildyti tą saugumo deficitą, kurią, kurį jaučiame kaiminystėje. Ir jeigu būtų tinkama vieta ir laikas solidarumui, tai štai tai, ta diena yra šiandien ir čia mes turime kartu siekti apginti gyvybės, laisvės ir Europos piliečių saugumą. Ačiū. Baigiame pasiaiškinus dėl balsavimo motyvų, dėl kalnietės pranešimo. Dabar pereisime prie Mečerič e, pranešimo. Pone Ždanoka, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paaiškinti, kodėl aš susilaikiau balsavimo metu dėl šios rezoliucijos. Aš negalėjau balsuoti prieš, kadangi aš sutinku su pagrindinė pranešimo mintimi, kad ES reikia nuoseklios ir uh, nuseklaus ir darnaus požiūrio į, e, centrinės, į Vidurio Azijos regioną, kad būtų išvengta dubliavimo ar kad nebūtų siunčiami neaiškus klaidinantys signalai. Tačiau aš negalėjau balsuoti ir už šį pranešimą dėl štai kokių priežasčių. Mano apgėlėstavimui šis pranešimas nėra nuoseklus. Tarsi visas pasaulis turi būti mokomas pagal vakarietiškas tradicijas yra daromi, nė, nėra atsižvelgiama į tautų ir kultūrų skirtumus ir nėra pakankamai e, gerbiami mūsų partneriai. Taigi aš kaip e, Vidurio Azijos e, partnerystės ir, ir bendradarbiavimo komiteto pirmininkė, vicepirmininkė, reikalauju nesilaikyti tokios tradicijos. Norėčiau, kad būtų vedamas abipusiai naudingas tarpkultūrinis dialogas. Minuto, alei. Ponas Pospišil, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Pritariau šiam pranešimui. Manau, skirtingai nuo anksčiau kalbėjusiosios, kad e, Centrinėje Azijoje yra tam tikrų aspektų susijusių su žmogaus teisėmis. Tai regionas, kuris turi ateitį, turime su juo bendradarbiauti. Antra vertus, neturime vien susitelkti į ekonomiką ir į verslo bendradarbiavimą. Turime pabrėžti, kad e, žmogaus teisės taip pat yra svarbus dalykas. Diskusijos, kurios tęsiasi čia parlamente, tęsiasi taip pat ir Čekijos Respublikoje. Pavyzdžiui, kai labai intensyviai aptarnėjome mūsų santykius su Kinija. Jos prezidentas neseniai viešėjo Čekijos Respublikoje Ir e, kyla klausimas, e, kuri pusė materialioji ar nematerialioji čia yra svarbesnė. Reikia bendradarbiauti su tomis šalimis, bet taip pat kalbėti ir apie jų problemas. Ponas Mamikins. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vidurio Azija, Centrinė Azija, lyginant su Pietų Amerika, yra salginai arti Europos. Tačiau pastarosios kelis dešimtmečius gal nesusilaukė pakankamai ES dėmesio. Atsižvelgiant į Latvijos pirmininkavimo laikotarpį ir į Latvijos požiūrį, ta palika šiek tiek keitėsi, ji peržiūrėta. Šis regionas e, politiškai, ekonomiškai daugiausiai yra įtakojamas Pekino ir Maskvos. Tačiau ir mes galime pasiūlyti savo indėlį Taip, visas to šalis turi savo vadybos principus, valdymo principus. E, e, tie principai labai seni, jie taip pat atspindi buvimą Europos Sąjungoje, bet aš rezoliucijai pritariau. Perėsime dabar prie balsų paaiškinimo, balsaujant dėl Zikos viruso protrukio. Pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Kaip jau sakiau, e, vykstant diskusijoms dėl Ziko viruso protrukio per pastarąjį plenarinį, plenarinį posėdį, na, aš sakiau, kad e, situacija yra nepriimtina ir e, turiu pasakyti, kad jungtinės tautos ir kitos organizacijos e, dabar naudojasi šią darbo tvarkę ir kovoja prieš e, asmenys, kurie pasisako prieš abortus. Daugelį e, metų šalis priešinosi vakarų įtakai įtvirtinti tą mirties kultūrą, o dabar moteris visame pasaulyje užuot gavusios pagalbą priverstos taikytis su tą mm, abortų darbo atvarkė. Ir ši, mes tokioje padėtyje negalime to daryti moterims. Kolegė e, Morvai, ačiū. Aš e, noriu pastirauti, kaip įmanoma nepritarti e, tokiai rezoliucijai. Vis dėlto mes turime kai kurias pamokas ir išmokti. Aš turiu tam tikrų abejonių dėl kai kurių šios rezoliucijos formuluočių. Pavyzdžiui, e, kur kalbama apie e, didžiulių e, farmacijos pramonės koncernų interesus. Už kai kurių formuluočių jie tiesiog slepiasi. Taip pat ir kai kurios žiniasklaidos priemonės iškraipo taktu, faktus. Matome, kad vakarų pasaulyje uh, E, tvyro e, tikras abortų kultas ir dabar jį bandoma perkelti taip pat ir besivystančias šalis. Taigi, galbūt verčiau reikėtų pagalvoti apie prevenciją, bet ne apie abortus. Bet taip pat, kaip jau sakiau, e, yra koncernų interesai bet antra vertus yra ir kenčianti žmonės. Ačiū kolegijai Morvai, toliau kolega Pospišiu. Ačiū pirmininkė, nusprendžiau pasisakyti todėl, kad balsavimas buvo nevardinis e, šiuo klausimu ir aš norėčiau, kad tai būtų užfiksuota protokole. Aš pritariau šiam pranešimu, nes manau, kad jis labai svarbus. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ši problema neturi poveikio Europai. Tačiau toks požiūris yra trumparegiškas. Europos Sąjunga yra svarbi pasaulio veikėja ir ji neturėtų kratytis tarptautinės atsakomybės. Todėl labai gerai, kad mes pritarėme busimiems tyrimams ir numatėme jos paremti 10 milijonų eurų. Nežinau, ar šių pinigų pakaks, jeigu jų nepakaks, tada reikės finansavimą didinti ir daryti viską, kad gautume daugiau informacijos tarp ryšio, tarp šio viruso ir nei, neiš, kūdikių neišsivyščiusių smegenų. Ačiū, dabar ponas Mamikins. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, evoliucija yra būdinga ne tik žmonėms, mutuoja ir virusai. Tai vyksta nuolat, virusai tampa vis pavojingesni. Ir Zika virusas yra vienas iš naujausių to pavyzdžių, vienas didžiausių skirtumų vis dėlto čia yra to viruso poveikis e, embrionams. Bet jis veikia ir suaugusius žmonės. 28, 28 e, valstybėse yra užfiksuotas šis e, virusas. Tai yra aplink pusiauja esančios teritorijos Azijoje ir Afrikoje. Virusas plinta ir turėdama vis, turėdamas visą tai galvoje, aš e, parėmiau komisijos pasiūlymą skirti 10 milijonų eurų moksliniams tyrimams. Noriu paraginti visas suinteresuotas šalis prisidėti prie tų tyrimų, ypač turint galvoje artėjančias olimpinės e, žaidynės Brazilijoje. Pereikime, e, pereikime prie situacijos Lenkijoje przewodniczący! szanowni państwo! głosowaliśmy tutaj przed chwilą. pirmiausia žodis ponui marusik. dėkoju pone pirmininke balsavome dėl rezoliucijos vertinančios e, padėtį lenkijoje tai įstatymų viršenybę tenai bet buvo labai keista nes ši rezoliucija nieko nesako joje nėra jokio indėlio į diskusiją dėl teisės viršinybės Lenkijoje, tačiau jį daug pasako apie teisės viršinybės padėtį Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos sutartis nesuteikia Europos Sąjungos institucijoms teisės kontroliuoti ir priimti sprendimus dėl tokių teisės viršenybės aspektų. Tai yra valstybinarių kompetencijos rytis. Taigi ES pademonstravo, kad jai nerūpi teisės viršenybė, nes ji negerbė tos teisės, kurią taiko pati savo. Iš tikrųjų, Europos institucijoms turėtų e, būti labai nepatogu. Aš e, esu e, Lenkijos patriotas, bet šiuo metu kalbu ne kaip Lenkijos patriotas, bet kaip politinės dešinės atstovas. Ir e, manau, kad e, kaip asmuo, kuris e, tikrai pasisako už teisės viršenybę, manau, kad būtina reikalauti ne tik iš kitų laikytis tam tikrų taisyklių, bet taip pat to reikalauti iš savęs, gerbent ir savo pačių teisę. Jeigu manome, kad ji negera, tą teisę reikia keisti. Taigi gerbkime save ir tada e, galėsime prašyti kitų kažką gerbti. E, balsavau prieš rezoliuciją, ne vien tik tai dėl faktų, bet ir dėl to, kad ji piknaudžiavo teisės viršenybę. Dėkui, žodis ponui Zahradil. Dėkuoju, pirmininkė. Nebejotina, kad šiandien Europos parlamentas padarė rimtą klaidą balsuodamas už šią rezoliuciją. Tokiu būdu e, tik toliau destabilizuojama Europos parlamento pozicija ne tik Lenkijoje, bet ir kitose valstybėse narėse. Kiek aš pamenu, tai trečias atvejas, kai Europos parlamentas kišasi į suverenios šalies vidaus reikalus praeitįje, e, tas pats padaryta Vengrijos atžvilgių, dabar kalba eina apie Lenkiją. Vėlgi pasisakoma prieš valstybę narę, kuri nesilaiko bendrosios tendencijos, e, kurią nustato EPP ar socialistai. Šia prasme tai yra įspėjimas naujai Lenkijos vyriausybei. To priimti negalime, tai aiški klaida, kaip ECR frakcijos atstovas e, tikrai pasakėme prieš. Dėkui, ponia Morvai, vieną minutę. Ačiū. Na, e, gana retai tenka kalbėti tokioje tuščioje salėje. Ir gana retai e, primami šioje salėje būtent e, tokie sprendimai, e, kai salėje sėdi tiek nedaug žmonių. Ir e, kolegė iš Lenkijos viską tikrai labai puikiai išdėstė. Ji sakė, kad mes reikalavome uh, E, nurodyti, kokiu pagrindu mes galime kištis į Lenkijos vidaus reikalus. Ir su Vengrija atsitiko lygiai taip pat. Taip pat ir Vengrijos atveju nebuvo įmanoma nurodyti konkretaus teisinio pagrindo, nebuvo laikomas ir terminų, vietoj šešių savaičių e, buvo e, pateikti trys mėnesiai. Taigi, mėly kolegos, rūpinkite savo reikalais, aiškinkite E, savo rinkėjams Belgijoje ar Vokietijoje, kokiu pagrindu masiškai migrantai e, atkeliauja į ES, nepaisydami e, žmonių, vietinių žmonių valios. Kas darosi jūsų šalise, kur policija nėra pajėgi veikti, kur vietos institucijos nepajėgios veikti? Aš jau nekalbu apie slaptasias tarnybas ir čia kalbu ne apie Lenkiją ar Vengriją, bet apie Belgiją, kur uh, E, kuri nepajėgi yra kovoti su terorizmu. Taigi e, rūpinkite savo reikalais. Jeigu jums suteikiama minutė ir jūs kalbate minutę 45 sekundės, tai reiškia, kad jūs praktiškai dvigubai prasilginate savo kalbėjimo laiką, ar tai neprimtina. Toliau kolega Žoltek. Prašom. Ačiū. Pirmininkė. Kalbant apie e, Lenkijos požiūrį, pažiūrėjau, imigrantus, e, tai jis yra teisingas. Galbūt kai kurie Lenkijos įstatymai e, ir primena sovietinius, galbūt jie nėra patys geriausi, Rezoliucijoje yra e, kritikuojama, kaip buvo e, renkami konstitucinio teismo nariai. Aš balsavau prieš e, šią rezoliuciją. Visų pirma dėl to, kad ES negali kištis į suverenios šalies vidaus reikalus. Robertas Šumanas, vienas iš ES teigėjų, ko gero apsiverstų savo kape, pamatęs, kaip graži tautų sambuvio idėja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 E, nebuvo prasmės tokie prieš Vengriją nukreipti veiksmai. Dabar tas pats vyksta ir su Lenkija. Jūs sakote, kad turi būti taikoma ES teisė, bet jeigu ir toliau eisite tokiu keliu, tai galų gale nebeliks jokios ES. Ačiū. Toliau panas Mamkins, paskutinis kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Be abejo, bet kuri vyriausybė, kuri buvo išrinkta demokratiniu būdu, turi teisę imtis reformų, ypač jeigu to šalies žmonės nori tokių reformų. Ir būtent tai ir vyksta Lenkijoje, būtent tai ir vyksta Lenkijoje. Bet taip pat, bet kuri vyriausybė turėtų laikytis ir anksčiau sudarytų tarptautinių susitarimų. Deja, šiuo metu kilo rimtų problemų dėl teisės viršenybės laikymosi, dėl žiniasklaidos nepriklausomybės. Ir tai yra svarbu Europos Sąjungai. Dėl to aš susilaikiau balsavimo metu. Esu įstikinęs, kad e, Lenkija bando Europos Sąjungos kantrybę ir atvirkščiai Ir tiesiog žiūrima, kas pirmasis atsitrauks, bet aš balsavimo metu susilaikiau. Ačiū. Tuo ir baigiame e, balsavimo motyvų paaiškinimus. Skelbiu pertrauką iki trečios valandos. Ha ha ha.